už, prieš, susilaiko, atmesta. 55. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Kas už 55. Kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 60. Dvi dalis. Pirmoji, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antroji, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 62. Dvi dalis. Ne, reikia pasitikrinti dėl antrosios 60 pastraipos dalies. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 62 pastraipa dvi dalis. Pirmoji kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta antroji kas už, kas prieš kas susilaiko. Sunku buvo pamatyti antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 68. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pritarta 78. Trys dalis. Pirmoji kas už? Prieš? Susilaiko. Pritarta antroji kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta Trečioji, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 80 pastraipa, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 82, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 83, dvi dalis, pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antroji, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. N konstatuojamai dalis, kas už prieš, susilaiko pritarta. Z konstatuojama dalis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Konstatuojama dalis AB, dvi dalis. Pirmoji, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Antroji, kas už, prieš, susilaiko atmesta. AF konstatuojamoji, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Konstatuojamoji AH, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 11 e, citata už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuokime dėl viso rezultatės projekto. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Amen. Okay. Uh, yeah, Mrs. Zaborska. Pone Zaborska. Ah, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš uh, noriu pasakyti, jog pateikiu raštu mažumos nuomonę. Pasižymėsime tai, be abejo, jūs tokią teisę turite. Pereikime prie kito balsavimo dėl Saudo Arabijos E, jos vaidmens Šiaurės Afrikoje ir santykių su Europos Sąjunga. Ar yra ponė Mateira? Ar norite pasakyti? Ne. On, on where? To replace amendment 10. Here. Okay. Yeah, Mrs. Par Mrs. Parvanova. Pone Parvanova. Dėkuoju, pirmininkė. Dėl procedūros tik tai norėčiau e, paprašyti, kad atskirai balsuotume dėl e, ketvirtojo kompromiso pakeitimų 16, 17 ir 18. Ten mes e, turime tam tikrą kompiliaciją kuri neatspindi tų atskirų pakeitimų prasmės. Norėčiau, kad atskirai dėl jų ir būtų balsuojama. Okay, yeah. Did you mean there, there is tvarka. Jūs norite pasakyti, kad atskirai dėl 16, 17, 18 pakeitimų balsuotume. Nėra čia bendro kompromiso. Pradėkime balsuoti. Antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. Dabar še, e, dešimtas pakeitimas. Nikol Kyl e, Nilsen turi pakeitimą žodžiu, ar jūs iš tikrųjų jį teikiate, tada balsuokime už, prieš, susilaiko pritarta. Vienuoliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Keturioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Penkioliktas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Dabar balsuokime, kaip jau ir girdėjote, dėl 16, 17 ir 18 atskirai. Taigi Pirmiausia dėl 16, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 17, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 18, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 19, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 20, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 21, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 22, kas už, prieš, susilaiko pritarta, 23 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 24 kas už, prieš susilaiko pritarta, 25 kas už, prieš susilaiko pritarta, 26 kas už, prieš susilaiko pritarta, ketvirtas kompro, penktas kompromisas už, prieš susilaiko pritarta, 29 kas už, prieš susilaiko pritarta, 30 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 31 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 32 kas. Taigi, 32 kas už, prieš susilaiko pritarta, 33 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, pirmasis kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar dėl antrojo balsuokime, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Dabar dėl visos rezoliucijos projekto balsuojame elektroniškai, balsuoti pradėkime. Dabar balsuoti baigiame. visiškai aišku, kad pritarta. Dabar pereiname prie pagrindinių teisų padėties Europos Sąjungoje. Pone Papadopulo norėtų pasakyti ne. Iš karto praeidame balsuoti. Taigi šeštasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Penktasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko. Atsiprašo pirmininkas. E, septintasis. Kas už? Septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta. Pirmasis kompromisinis. Kas už, prieš susilaiko. Pritarta. Tai reiškia, pereiname prie antrojo kompromiso. Ne, yra pakeitimas žodžiu dėl devintojo pakeitimo, ar būtų prieštaraujančių, kad toks pakeitimas būtų tiekiamas, jeigu ne, tai galime dėl jo balsuoti, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar periname prie antrojo kompromiso, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dabar 14 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Šešioliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 21 pakeitimas atskirai dėl pirmosios dalies, kas už, prieš, susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dabar 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Vadinasi, 24 atkrito, 25 kas už, prieš susilaiko pritarta, 26 dalimis dėl pirmosios, kas už, prieš susilaiko pritarta, antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 27 kas už, prieš susilaiko pritarta, 28 kas už, prieš susilaiko pritarta, 29 kas už, prieš susilaiko pritarta, 30 kas už, prieš susilaiko susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarti. Antrasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Trečiasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Dabar dėl rezoliucijos projekto prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Pereiname dabar prie kito balsavimo e, direktyvų pakeitimas. Iš karto pradėkime balsuoti. Pone Kekuš nenori pasakyti. 32. Kas už? Kas prieš? Manau, kad reiktų pasitikrinti dėl 32 pakeitimo. Prašome balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 33 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko pritarta. 34 yra ir žodinis pakeitimas, niekas neprieštarauja, balsuokime. 34 kas už, prieš. Susilaiko pritarta reikėtų pasitikrinti dėl 34 Pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Atsiprašau, bet taip. Dabar 35 pakeitimas. 35 kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Devintasis kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 36 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Reikia pasitikrinti dėl 36 pakeitimo. Pradame balsuoti. Pasamės baigtas. Pritarta. 37. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 38. kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 11. kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 39. kas už, kas prieš. Reikia pasitikrinti dėl 39, pradedame balsuoti. Pasamas baigtas. Pritarta. Dvyliktasis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Vadinasi, 40 atkrinta. 13 dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. 41. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmesta. 14. Taip, 14. Kas už? prieš, susilaiko atmesta, 42 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 43 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 44 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 45 už, prieš susilaiko pritarta, 46 yra žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja, jeigu ne, tai tada balsuojame už jį, kas už, prieš susilaiko pritarta. Vadinasi, kad e, tik dėl dalies 47 balsuosime, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Vadinasi, 15 atkrenta, dėl 16 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 48 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 49 kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta 17, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 51 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 52 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 18 atkrito, 19 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, 20 kas už, prieš, susilaiko pritarta, 21 dalimis Už pirmąją, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 22. kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Pirmasis atkrito, 23. kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 24. kas už, prieš, susilaiko, pritarta Manau, kad reikia pasitikrinti dėl 24. Pradame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dar kartą dėl antrojo, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 25 atkrenta, 26 kas už, prieš, susilaiko pritarta, trečiasis atkrenta, už ketvirtai kas už, prieš, susilaiko pritarta, 27 kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, penktasis atkrito, 28 kas už, prieš, susilaiko pritarta, šeštasis atkrenta, prieš, susilaiko pritarta. 29 buvo tik tai dalimi, dabar 7 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 30 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 8 kas už, prieš, susilaiko pritarta. 31 atkrenta, taigi balsuojame dėl visos rezoliucijos. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. water. Yes. Mm. We now go to the last vote. Dabar periname prie paskutinio punkto balsavimo sąraše. Balsuosime dėl socialinės apsaugos visiems, įskaitant savarankiškai dirbančias asmenys. Nematau ponios Kornelicen, todėl pradedame balsavimą. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtintas. Norite patikrinti gerai. Tikriname, kai balsavome dėl pirmojo kompromiso, balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Pritarta. Bet ačiū už tai, kad prižiūrite mane. Toliau dvyliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtintas. Tryliktasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Keturioliktasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Penkioliktasis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtintas. Šešioliktasis už. Prieš susilaikė patvirtintas. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. Ir dabar devynioliktasis už, prieš, susilaikė. Ir reikia patikrinti, kai balsavome dėl devynioliktojo, balsavimas prasidėjo. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. 20 atkrenta ir dabar 21. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtintas. 22, 23 už. Prieš. Susilaikė atmestas. 24 už. Prieš. Susilaikė patvirtintas. 25 už. Prieš. Susilaikė patvirtintas. 26 už. Prieš. Susilaikė patvirtintas. Trečias kompromisas už. Prieš Atmestas. Trečiasis kompromisas. Tikriname, kai balsavome, balsavimas prasidėjo. Balsuoti baigėme. Atmestas. Dabar ketvirtasis kompromisas. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas. Taigi dabar 28 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Man atrodo, kad reikia patikrinti. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Atmestas. 29. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtintas. Noriu tai patikrinti. Balsuojame dėl 29. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. Dabar 30. Pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtintas. 31 atkrentas, 32 taip pat. Ne. Atsiprašau, aš suklydau. Dabar balsuojame dėl 31-ojo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Tikriname, kai balsavome dėl 31-ojo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. 32 kas už, kas prieš. Tikriname, kaip balsavome dėl 32. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmestas. Toliau 50 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Ir dabar ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtintas. Norite tikrinti. Balsuojame dėl ketvirtojo kompromiso tuomet. Balsuoti baigiame. Patvirtintas. Dabar penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtintas. Tikriname, kaip balsavome dėl penktojo kompromiso, balsuoti pradedame. Man atrodo, ta pati dauguma ir šį kartą. Balsuoti baigiame. Iš tikrųjų patvirtintas. Dabar šeštasis kompromisas. Kas už? Šeštąjį kompromisą, kas prieš, susilaikė, patvirtintas. Ar galime balsuoti dėl visų pakeitimų nuo 47, ne? Puiku. 48, kas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. 49 už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Pirmasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Antrasis už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Trečiasis už, prieš, susilaikė patvirtintas, ketvirtasis už, prieš, susilaikė patvirtintas, penktasis už, prieš, susilaikė patvirtintas, šeštasis už, prieš, susilaikė patvirtintas. Ir dabar balsuojama dėl visos rezoliucijos e, ir balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Dėkoju visiems pranešėjams. Visus pranešimus patvirtiname. Yeah, we're going to start now. I will now open... Pradėsime posėdį. Tęsime posėdį, prašau visų susėsti. O jei norite kalbėtis, labai prašome tai daryti išėjus iš salės. Ir pereisiu į švedų kalbą. Toliau tęsime posėdį. Ir norėčiau grįžti prie trečiojo darbo atvarkės punkto, tai yra darbo atvarkės projekto tvirtinimas. Nebuvo pasiūlymų ją keisti, todėl galime tikriausiai patvirtinti dabartinę redakciją. Pirmininko pranešimai. norėčiau informuoti, kad yra vertimas į prancūzų, anglų, vokiečių, olandų, graikų, ispanų, portugalų, vengrų, lenkų bei slovakų kalbas, sako pirmininkas. Taip pat norėčiau Jūs informuoti apie svarbų uh, renginį pavadinimu Moterys parlamento forumuose. Į renginį yra pakviesta daugybė svečių, jo programa tikrai įdomi. Jis vyks lapkričio 29-ąją. Ir būtų gerai, kad kiek įmanoma daugiau jūsų dalyvautų tame renginėje. Žinau, kad daugelis ten pasisakysite, pasisakysite dalyvausite kaip kalbėtojai. Man atrodo, kad e, renginyje bus net 650 dalyvių, kurie jį atvyks per tris dienas. Kadangi šiandien yra lapkričio 26, šiandien pažymime 120-asias metinės nuo e, teisės moterims balsuoti suteikimo Naujojoje Zelandijoje. Mm Norėčiau taip pat jūs informuoti, kad, kad mm, yra ir kitų įdomių renginių numatytų mūsų komiteto planuose. Toliau koordinatorių rekomenda, koordinatorių rekomendacijos. Jas atsiūsime jums elektroniniu paštu, jei niekas e, joms nepaprieštaraus, laikysime jas patvirtintomis. Norėčiau taip pat E, priminti, kad rugsanioliktosios e, spalio mėnesio posėdžio, birželio 30-osios, gegužės 30-osios posėdžio bei e, balandžio 24-osios posėdžio protokolai bus laikomi patvirtintais, nes prieštaravimų jiems nepatikta. Ir dabar perinu prie 12 darbo tvarkės punkto. E, kova su smurtu prieš moteris. Norėčiau visų pirma suteikti žodį pranešėjai, poniai, poniai Parvanovai. Ji pristatys savo pranešimą. Prašau. Uh, Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma paprašyti pristatyti studiją, o paskui pristatysiu savo pranešimą. Atsiprašau. Taip, mane perspėjo, bet aš vis tiek suklydau. Pirmoji posėdžio dalis buvo tikrai labai jų emocinga. Ne, dabar nesuteiksiu žodžio pranešėjai, sako pirmininkas. Padarysiu tai, ką, ką mane e, paprašė padaryti. Norėčiau suteikti žodį ponui Josef Down iš pridėtinės vertės departamento. E, kaip supratau, jūs e, pristatysite savo prezentaciją. Prašyčiau nekalbėti ilgiau nei penkias minutės. Ačiū, pirmininkė. Man tikrai labai džiugu dalyvauti komiteto posėdyje ir dalyvauti jame Europos pridėtinės vertės skyriaus vardu. Esu kalbėjęs šiame komitete anksčiau ir jūs žinote, ką, kuo mes užsimame naujajame direktorate, kurį įkūrė parlamento biuras ir jo tikslas e, paremti parlamento teisėkuros e, pranešimus. Todėl mes m, dirbome prie ponios Parvanovos pranešimo. Parengėme, ne, nežinau, ar tai galima būtų pavadinti studiją, mes pasitelkėme keletą šaltinių ir pateikėme savo e, argumentavimą ir savo išvadose siūlome palaikyti ponios Parvanovos teisėkuros iniciatyvą. Vienas iš dalyvavusių rengiant šią studiją, ponas Mosel, yra tikrasis ekspertas, jis e, pristatys šią studiją ir jums leidus aš jam ir perduosiu žodį netrukus. Manau, kad šios diskusijos tikrai vyksta gerų laiku, nes vakar kalbėjome apie smurtą prieš moteris. Taigi, ši tema tikrai aktuali. Bet Darbą pradėjome prieš kurį laiką, dirbome su pranešėja pagal komitologijos procedūrą ir, kaip įprasta, visų pirma bandėme įvertinti problemos mastą ir išsiaiškinti, ar tai problema, kurios atžvilgiu Europai reikia imtis veiksmų ir jei taip, kaip užtikrinti, kad tie veiksmai atneštų ir pridėtinę vertę. Ir mes pasitelkėme ekspertus, rengdami šias studiją pona Wilby iš Lankašyro universiteto ir, ponas, ir pona Matės Mosol, kuris sėdi šalia manęs šiandien. Rėmėmės e, politikos departamento parengtais e, dokumentais, bei taip pat e, pasiremėme ir teisės tarnybos pagalbą, nes kaip, prane, kaip, kaip pranešė tikriausiai pristatys, šis pranešimas nėra e, vienareikšmis. Visi žino, apie kokią problemą kalbame ir bandant įvertinti jos mastą, e, iškėja, kad tai yra nepaprastai didelė problema ir manoma, kad nuo 20 iki 35 procentų moterų yra patyrę smurtą per gyvenimą. E, apie tai aišku, rašomas spaudoje, tikriausiai e, skaitėte vakar Italijos ir e, Britanijos dienrašiuose pasirodžiusius straipsnius. Situacija šią srityje pablogino ekonominė krizė. Tai susijęs su tuo, kad e, krize da, keičia soci, šal, šalių socialinę politiką, keičiasi lygybės užtikrinimo situacija, daugie smurto atveju, taip pat suintensyvėjo kontrabanda žmonėmis. Ir tai visą tai visuomeniai kainuoja papildomai. Negalima argumentuoti, negalima nagrinėti smurto prieš moteris reiškinio ekonominių pagrindų, tai morališkai nepateisina, bet e, mes akcentuojame ir ekonominį problemos matmenį, kiek tai kainuoja ir pabandėme, pabandėme įvertinti tai kiekybiškai. E, tai nebuvo lengva, nes nėra tikslių duomenų ir rizikinga teikti, kad vienas ar kitas skaičius yra teisingas, bet bendrais bruožais kalbant, ir aš pristatau apytikslius skaičius, mes ir, ir mes manome, kad maždaug 45 milijardus eurų per metus kainuoja valstybei E, turiu omeny, tas, tas reiškinys turiu omeny sveikatos apsaugos išlaidas, policijos tarnybos, policijos darbą. Taip. Ir taip pat reikia pridėti ir kitas išlaidas ir manome, kad grinoji ekonominė. Išlaidos grinosios ekonominės yra apie 60 milijardų eurų. Žinoma, reikia nepamiršti ir, ir pat patiriamo skausmo ir kančių, todėl mes manytume, kad e, turėtume kalbėti apie 228 e, milijardus eurų. Tokia, tokios yra ekonominės sąnaudos. E, panašius skaičius mini ir kitos studijos parengtos nacionaliniu mastu. Ir gal, ir gal kai kuriais vertinimais tai vis dėlto dar yra kuklus vertinimai. Mes manome, kad reikia veiksmų ES mastu, visų pirma dėl to, kad valstybėse narėse e, užtikrinamas ne vienodas apsaugos mastas. Pavyzdžiui, Ispanijoje buvo <clears throat> įdėkta, sukurta visa e, sistema, skirta kovoti su smurtu prieš moteris. E, joje dalyvauja ligoninės, Taip pat e, sukurta atskira jurisdikcijos rytis, prokurorams suteiktos konkrečios galės, o kitose šalise, pavyzdžiui, Niderlanduose, e, paprastoji prastinė baudžiamoji teisė taikytina ir šios bylos svarstomės e, įprastuose teismuose. Taigi tos problemos opumas tarsi pasimeta. Yra tarptautinių dokumentų šiuo klausimu. Stambulo konvencija yra tikrai svarbi, tačiau jos galiojimas ir poveikis nėra tiesioginis kaip ES teisės aktų. Dar kalbant apie pridėtinę vertę, be kiekybinių aspektų yra ir kokybiniai aspektai. Reikia užtikrinti geresnę moterų apsaugą, gilinti saugumą lais ir, ir laisvės erdvę, užtikrinti didesnę ES veiksmų vidinę sąglaudą. Ir galiausiai šiuose diskusijose turime kalbėti apie tai, kokių konkrečiai veiksmų reikia e, šiuo klausimu teisės tarnybos. Išvados yra svarbios, bet mes palaikome pranešėjos siūlymą, kad um, mažiausiai bent jau galima būtų veikti remiantis 84 straipsnių kuris numato valstybėms narėms galimybę veikti kovoje su smurtu. Galima apimti ir kitas priemonės, pavyzdžiui, rinkti statistinius duomenys apie smurto atvejus ir taip sukurti pagrindą politikos, politinių sprendimų prieimėjams ateityje taip pat inicijuoti ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos procedūrą. Ačiū, tai tiek būtų bendrais bruožais ir jums leidus. Norėčiau suteikti žodį ponui Morsel, kad jis taip pat pateiktų eksperto požiūrį. Dėkui, man didelė garbė ir didelis malonumas. Uh, dalyvauti šiame posėdėje, prisidėti prie pranešėjo atlikto darbo, rengiant šį pranešimą. Aš norėčiau dar kartą pakartoti tam tikrus argumentus ir priežastis, kodėl ES lygmenių tokias priemonės reikėtų. Na, visų pirma, tai sustiprintų ES žmogaus teisių tapatybę, kol kas e, daugiau remiamės e, tapatybė, kuri remiasi e, rinka, bet dabar pereinama žmogau, prie žmogaus teisų apibrieštos tapatybės ir ta priemonė kaip tik prie to prisidėtų. Ir dar vienas atmė akcentuoti. E, e, mes norime sustiprinti tą simbolinį, simbolinę teisės galę per tokį ES lygio e, instrumentą jūs e, dar kartą sustiprintumėte e, lyčių lygybės e, ir nediskriminacijos aspektą, nes smurtas prieš moteris iš tikrųjų yra vienas iš svarbesnių tas problemos elementų. Kitas argumentas būtų tas, kad ES veiksmai taptų nuoseklesni, būtų geresnė dermė tarp išorės ir vidaus veiksmų. Nemažai ES e, reiškėsi išorėje, kovodami prieš smurtą, prieš moteris, na, o ši priemonė leistų suderinti vidaus veiksmus su išorės veiksmais. Taip pat ES atrodytų nuoseklesnė, kai kalbama apie ES integraciją, tam tikros E, laisvės saugumo ir teisingumo erdvės e, išplėtimą, e, užtikrinti prieigą prie teisingumo moteriams, kurias patiria smurtą ir taip pat sustiprintų ES pilietybės idėją, kuri apima ir vyrus, ir moteris. Tad štai tokie buvo argumentai, kuriuos tengiamės pateikti. Taip pat akceptavome, kiek kainuoja neveikimas, nes tai taip pat yra sprendimo objektas. Svarbu E, suvokti, kad nuspręsti nieko nedaryti šitoje srityje taip pat yra politinis sprendimas. Antroje dalyje mes pabandėme panalizuoti skirtumus ir e, į tą suderinimą ar harmonizaciją, kurį numatytų šis dokumentas kovojant su smurtu prieš moteris tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu. E, Stambulo konvencija iš tikrųjų yra pirmoji tarptautinė priemonė panaši į tai, ką Ispanija turi nacionaliniu lygmeniu kovojanti, visapusiškai kovojanti su smurtu prieš moteris. E, bet lyginant su Europos priemonė, e, skirtingai nuo Stambulo konvencijos, asmenys, atskirai asmenys negali e, kreiptis į teismą gindami savo teisių. Na ir paskutinis dalykas susijęs su politika, jis yra sudėtingesnis, e, yra tokios priemonės e, kompetencijos ir ties kokių straipsnių pagrindų galima būtų imtis veiksmų ar negalima imtis veiksmų. 82, 83, 90 ES veikimo sutarties straipsniai e, arba 84 straipsnis e, nuosekliai e, tų dalykų neišdėsto, bet kaip kad ir siūloma pranešėjo pasiūlyme į, e, žiūrima į 84 straipsnį kaip pagrindą prevencinėms priemonėms. Tokių e, priemonių e, taikymas yra labai svarbus, kad galima būtų tinkamai parengti policijos pareigūnus ir teisėjus. Na, o toliau e, bandoma raginti išplėsti 83 straipsnį, imantis vieningų veiksmų ir tarp nusikaltimo ir rūšių taip pat įrašyti smurtą dėl lyties. Mums atrodo, kad tai yra pakankamai protingas pasiūlymas. Tad apskritai kalbant, apskritai kalbant, e, parengtas įdomus e, pasiūlymas ir aš manau, kad E, į šį procesą jis įneš svarų indėlį. Pirmininkas, dėkoju, ačiū už pristatymus. Esame dėkingi Jums už atliekamą darbą, e, už Jūsų paramą šiame procese. Iš tikrųjų, ši problema yra viena iš svarbiausių mūsų komitetui. Mums svarbu judėti tinkamą linkme. Mes e, daugelį kartų esame kreipęsi į komisiją, sakydami, kad e, egzistuoja mini direktyvas, bet e, šioje srityje mums reikia bendros strategijos. Na, dabar grįšim prie to, nuo ko ir turi, ketinau pradėti ir steiksiu žodį poniai Paranovai. Dėkuoju pirminkė, visų pirma noriu šešilnios pranešėjams, Europos moterų, lobistų ir kitoms organizacijoms padėkoti, prisidėjus prie šio pranešimo parengimo. E, tai svarbus pranešimas ne tik apginant moterų teisės, bet taip pat ir įtvirtinant e, moterų teisės e, ir įvertinant smurto pasiekmes taip pat ir ekonomikai. E, toks e, smurtas yra pagrindinė e, lyčių neligybės priežastis ir moterys, kurios patiria smurtą, taip pat kenčia nuo ilgalaikių psichologinių ir fizinių traumų. Be to, toksai smurtas sukelia išlaidų sveikatos priežiūros, policijos, teismų darbos rytise, mažėja produktivumas ir darbo užmokestis. E, mes jau atlikome mm, pridėtinės vertės e, įvertinimą, bet dar kartą reikėtų pasakyti, kad maždaug 20-25 procentai moterų Europoje bent kartą yra patyrusios fizinį smurtą, o daugiau kaip 10 procentų yra patyrusios seksualinį smurtą panaudojant jėgą. Net 43 procentai moterų patyrė tam tikros rūšies smurtą, 12 15 procentų moterų patyrė smurtą šeimoje, o nuo smurto šeimoje kasdien miršta po 7 moteris ES. Taigi, kalbant apie smurtą prieš moteris, norėčiau akcentuoti 228 milijardų eurų ekonominės sąnaudas, iš kurių paslaugoms skirta 45 milijardai eurų 24 milijardai, tai e, nepasiekti ekonominiai rezultatai. Europos parlamentas metų metais ragino komisiją pasiūlyti e, kovos su smurtu direktyvos projektą. Ir 2010 metais Tartutinės moters dienos renginys buvo skirtas muitų ir prieš moteris. 2011 metais buvo patvirtintas Evas Brit Svensson pranešimas. 2012 dar kartą mes paraginome imtis veiksmų Sophie Entveld pranešime ir e, raginame komisiją pateikti ES strategiją dėl smurto prieš moteris nutraukimo, įskaitant teisinės, baudžiamos teisės priemonės, skirtas kovoti su projekto dėl lyties, kaip parlamentas to prašė keletė, keletoje rezoliucijų. Iš tikrųjų, reikia priemonių, e, kurios padėtų e, kovoti su smurtu dėl lyties ir užtikrintų prevenciją šitoje srityje. 28 e, valstybių narių nuostatos šioje srityje labai skiriasi ir todėl nelengva suprasti nacionalinės teisės nuostatas šitoje srityje. E, nėra jokios abejonės, kad e, smurtas prieš moteris nepripažįsta sienų ir todėl reikia sprendimų ES lygmenių, e, reikia bendrų apibrieščių, reikia užtikrinti, kad ES piliečiai savo teisėmis galėtų naudotis visoje ES. Kadangi ši priemonė yra e, įgyvendinama at, e, automatiškai, ji turės teisės poveikį visose valstybėse narėse. E, taip pat reikia užtikrinti, kad e, bus tinkamai surenkama informacija, bus rengiami atitinkami mokymai ir informuotumo programos. Visų pirma, aš e, raginu komisiją, kad 2014 e, e, ji pateiktų tam tikrą programą, kuri numatytų valstybių narių veiksmus kovojant prieš smurtą prieš moteris. Mes taip pat siūlome kad galima būtų pasinaudoti tiltelio nuostata, kuri leistų e, pagal 83 straipsnio pirmąją dalį smurtą prieš moteris įtraukti į e, nusikalstamų veikų sąrašą. E, mes taip pat raginame imtis atitinkamų veiksmų moterų lyties organų žalojimo srityje. Raginame komisiją pradėti procedūrą dėl ES prisijungimo E, prie Stambulo konvencijos įvertinus galima poveikį. Mes taip pat e, raginame sukurti Europos smurto stebėjimo tarnybą, pasinaudojant jau egzistuojančiomis struktūromis tokiamis kaip e, Europos lyčių lygybės institutas. Mes taip pat raginame, kad būtų skelbiami Europos metai skirti kovai su smurtu prieš moteris. E, labai svarbu, kad ES taptų e, tarptautinių veiksmų lyderę, kovojant su smurtu prieš moteris e, ir e, parodytų pavyzdį visiems tiems, kurie visame pasaulyje kovoja E, su smurtu prieš moteris ir su diskriminacija lyties pagrindu. Dėkui. Eh, Ačiū. Dabar suteiksiu galimybę kitiems komiteto nariams pasisakyti. Pone Kasija Perės pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Stengsiu susikalbėti trumpai. Nemanau, kad. Man atrodo, kad e, kartais būna tokių padėčių, kai nėra ko pridurti. Ir manau, kad čia taip pat galime pasakyti, jog visiškai pritarėme poniai Parvanovai. Ir turint omenyje mūsų formalius ir neformalius e, susitikimus, man atrodo, jog e, labai svarbu, kad parlamentas pasakytų savo nuomonę tokios svarbos tema kaip ši. Man atrodo, jog mes galėtume iki tiesiekros ciklo pabaigos priimti, patvirtinti šį pranešimą. Smurtas prieš moteris yra socialinė rimta problema. Kovos su e, smurtu prieš moteris dienos proga mes skaitėme įvairiausių straipsnių ir iš principo mes sutinkame su e, teiginiais, jog mūsų visuomenė nesiremia lygybės principų. Visose politikose reikia tvirtinti tam tikras horizontalias priemonės. Aišku, mes turime taip pat užtikrinti aukų apsaugą, tačiau jeigu pamirsime prevencijos aspektą, švietimo, auklėjimo aspektą, tai tos problemos rimtai neišspręsime. Praeitą savaitgalį Ispanijoje žuvo moteris, ją, ją užmušė buvęs jos partneris ar vyras ir nuo metų pradžios tokių aukų buvo jau 45 ta moteris jau 12 kartų yra iki tol pasiskundusi, jog e, jos vyras nesilaiko teisingumo e, struktūrų sprendimo, neleidžiančio jam artintis prie jos ir galų galiais ją nužudė. Tačiau nekalbant apie statistinius duomenis, mes turime suprasti, jog e, yra daugybė sužlugdytų gyvenimų, yra vaikų, ir kitų šeimos narių nukentėjusių patys skaičiai, tai skamba gana, gana šaltai kartais. Po tuo slepiasi daug kančių. Aš nenoriu dabar kalbėti apie grinai politinius aspektus. Man atrodo, jog mes niekuomet ne investuosime pakankamai į šią sritį, kad būtų išspręstos tos problemos. Tol, kol moteris žus nuo e, vyrų rankos, tol tai reikš, jog e, finansavimas yra nepakankamas tiek nacionaliniu lygmeniu, tiek e, europiniu lygmeniu. Tačiau šitie dalykai atsispindi pranešime. E, man atrodo, jog e, reikėtų realiai užtikrinti, kad institucijos konkrečiai leistų pasistumėti į priekį šioje srityje. Ačiū. Ačiū. Pane Matė yra vicepirmininkė komiteto. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti EPP šešėlinės uh, E, pranešėjos vardu, panios Čemenės vardu, jinai negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, todėl kad turi kitų įsipareigojimų ir jinai manęs paprašė perskaityti jos poziciją. Norėčiau padėkoti poniai Parvanovai už tai, kad jinai pabrėžė kovos su smurtu prieš moteris svarbą. Manau, kad šis pranešimas yra apimantis pačius pagrindinius aspektus šioje srityje. Noriu pateikti kai kurių pakeitimų, kuriais siekiama pabrėžti e, aukų, ypač e, nepilnamečių e, aukų apsaugą, taip pat neįgaliųjų apsaugą, pabrėžiant taip pat ir prostitucijos aspektą šiame e, kontekste. Apskritai, smurtas prieš kitą asmenį turi būti čia traktuojamas kaip rimčiausia problema. Kitas aspektas yra susijęs su trečiuoju straipsniu. Tai yra E, smurtas prieš moteris turi būti traktuojamas kaip e, baudžiamasis nusikaltimas. E, ir tai turi atsispindėti 83 straipsnio per pirmoje e, dalyje. Norėčiau paprašyti kolegos, e, par, paklausti kolegos Parvanovos, kaip jinai mano, kad ką jinai mano apie tai, kaip institucijos turėtų veikti, kokiu veiksmu imtis, kad būtų e, e nugalėtos iškylančios kliūtis ir kad čia esantis pasiūlymai būtų realiai gyvendinti. Ačiū toliau, pane Vertman. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad tai puikus pranešimas. Jo dabartinis jo dabartinė redakcija yra tikrai gera ir tikrai gaila, kad mes vis dar turime apie tai kalbėti. Ir vyras ir moteris yra abu žmonės. Kodėl vyras gali turėti teisę griebti smurtinių veiksmų prieš moterį? Ir dėje mano šalyje turi kas nors nutikti, kol pradedame rimtai vertinti moterų teiginius. Ką tik girdėjome, kas, kas įvyko, jau pakankamai pasakyta ir gaila, kad iki šiol į tai nebuvo rimtai reaguojama. Kodėl taip yra? Kodėl mes politikai ir valdžios institucijos neįsikišame anksčiau ir neužtikriname moterų apsaugos, kai tik jos praneša apie panašius reiškinius. Aš palaikau siūlymą parengti veiksmų planą ES mastu. O kalbant apie tas šalis, kurios e, pasirinks, g, pasinaudos galimybę netaikyti tos plano, e, neturėtų būti galimybės e, pabloginti moterų padėti ir užtikrinti menkesnę jų apsaugą. Ačiū, sako pirmininkas, toliau ponė Jana Kudakis. Tai tikrai geras pranešimas ir Mm, mes ne, turime patvirtinti nulinės tolerancijos šiuo klausimu policiją. Politiką atsiprašau. Tačiau man visada kelia susirūpinimą dar vieną teisės akto tvirtinimas. Manau, kad reikia imtis konkrečių veiksmų Turime e, skleisti pažangiu, pažangiosios praktikos pavyzdžius, išsiaiškinti, kas pasiteisina konkrečiose valstybėse. E, norėčiau papasakoti apie atvejį, kurį dabar svarstau. E, merginos vyko į, atostogauti į Graikiją ir ten buvo išprievartautos. Ir po, tai, kaip po to institucijos su jomis elgėsi elgesį yra pasibaisėtina. Aš tą atvejį tyrinėjau ir bandau susisiekti su mm, aktyvistų grupėmis veikiančiomis abiejose šalise ir, ir spręsti šią situaciją. Manau, kad reikia pat, suburti visus e, draugien ir pabandyti imtis konkrečių veiksmų. Statistinių duomenų rinkimas yra geras dalykas, tačiau e, smurto atvejai ne visada fiksuojami ir registruojami taip, kaip, nu, taip, kaip norėtume. E, moterų O lyties organų žalojimas yra dar vienas sritis, kurioje mes e, dirbame Jungtinėje karalystėje. E, šioje srityje mums reikia dirbti su trečiosiomis šalimis už ES ribų ir užtikrinti mūsų veiklos testinumą ir e, turime teikti pagalbą toms trečiosioms šalims išsiaiškinti, ar ta pagalba juos pasiekė, bet ne tik nevyriausybinėms organizacijoms, o e, valdžios institucijoms. Noriu užduoti klausimą apie Kopenhagos kriterijus ir lygybės klausimą kriterijuose valstybės turi įrodyti, kad jos įgyvendina politiką skirtą kovai su smurtu prieš moteris. Ir, ir kaip įvertinama, ar reikia daugiau teisės aktų šiuo klausimu? Dėkoju. E, dar yra trys norintys pasisakyti. E, tada kalbėtojų sąrašą užbaigsime, jeigu jūs nieko prieš. Pirmiausia, ponė Klevetį. Žodis jums. Dėkoju. Atsiprašau, kad vėlavau, e, balsavau užimtumo komitete, tad mano pirmoji pastaba ir klausimas būtų jums, pirmininkė. Eina kalba apie mūsų klausimą Europos komisijai. E, mes pasirašėme po šiuo klausimu ir e, kalbėjome apie ES galimybę ratifikuoti Stambulo konvenciją kada tai bus padaryta. Kitas dalykas, e, kai kalbam apie direktyvą dėl e, suvaržymo orderio, e, jau vilkinama tris metus, o paskui valstybėms narėms reikės dar į savo teisę perkelti tas uh, taisyklės. E, tad e, galbūt e, mes, kaip komitetas, kuriam rūpi smurto prieš moteris problema, atidžiau turėtume stebėti tą, tą programą, ką valstybės narės daro ir kaip jos perkelia tai savo teisę. Tai galėtų būti vienas iš mūsų tikslų, galbūt kitoje kadencijoje. Na, o dabar jau grįšiu prie pačio pranešimo. Be jokios abejonės tai labai geras pranešimas. Aš sveikinu Antoniją, bet tuo pat metu norėčiau visiems jums priminti, kad mūsų komitetas e, rengia e, taip pat ir ponios Hannibal e, pranešimą dėl prostitucijos. Ir ten taip pat kalbama apie prostituciją kaip E, apie smurtą prieš moteris. Tad gal e, vertėtų, čia nauja mintis, aišku, tas aišku, galbūt galėtume mes e, padėtume anam pranešimui, jau šiame pranešime, jeigu Antonija sutiktų, pasiūsdami tam tikrą signalą ir pasakytume, kad mes laikome prostituciją kaip smurto prieš moteris tipą ir ko gero tai padarytų mūsų priemonę dar galingesnė, kad būtų mm, geresnė dermė tarp pranešimų rengiamų mūsų komitete. Aš pati ketinu prisidėti prie šio pranešimo teikdama pakeitimus ir e, tikrai tikiuosi, kad galėsime situaciją, moterų ir aukų situaciją pakeisti. Pane Kratse. Dėkuoju, panė pirmininkė. Akivaizdu, kad svarstame labai svarbu klausimą, atidžiai stebime tai, kas e, pasakyta. Pane Jankolakis paminėjo e, atveją, kai e, merginos buvo išprivartautos. Graikijoje esu tikra, kad ji turi visus faktus ir skaičius nors galbūt ir reikėtų daugiau duomenų apie tai Graikijoje su vaikais ir jaunais žmonėm jaučiamas gana stiprus solidarumas, tad iš tikrųjų šis atvejas padarė man įspūdį, aš norėčiau, norėčiau daugiau sužinoti apie tai. Pirmininkas suteiksiu Jums galimybę atsakyti, tik nežinau, ar e, graikiškai, ar angliškai. Konkrečiai e, kalbėjau apie dvi mergaitės, kurios nuvyko į Graikiją pagyventi e, metus tarp universitetinių studijų, paskui jos buvo uh, išprievartautos, būdamas Graikijoje, kreipėsi į policiją e, ir e, joms buvo pasakyta nesimaudyti, sugrįžti į policijos nuovadą, e, surinkti visus įkalčius iš savo būto. E, mes e, buvome nuvykę į Graikiją, e, sustikome su jomis, tos merginos davė interviu Kanados televizijai, nes jos buvo Kanados graikės ir kai turėsiu daugiau informacijos, mielai ją jums pateiksiu. Pirmininkas. Na, paskutinis e, pasakysiu aš, jūsų nuolankus tarnas, e, esu vienas iš šešėlinių pranešėjų dėl šio pranešimo ir turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad jūs, ponė Parvanova, parengėte tokį gerą pranešimą. Esu labai patenkintas, e, kad dabar mes akcentuojame šią problemą jos svarbą iš tikrųjų į komisiją. Mes esame kreipęsi daug kartų, ragindami atsižvelgti į tai, kad yra nemažai direktyvų dėl smurto prieš moteris. E, iš tikrųjų, e, daug moterų pasaulyje kenčia nuo smurto prieš jas kiekvieną dieną. Iš dalies tai atspindi tą pat patriarchalinė visuomenė, kurioje mes e, gyvename, jos palikimą. Antra vertus, e, stebime smurtą prieš moteris, nes pasaulis nėra e, paremtas lygybė. Kai mes sakome smurtas prieš moteris, mes jau esame suformulavę ką turime galvoje dar 2011 metais Svensano pranešime e, apibrėžėme tai, e, įtraukime taip pat ir tokius dalykus kaip prostitucija. E, aš norėčiau išskirti jūsų pranešime, ponė Parvanova, keletą dalykų, kurie yra tikrai labai geri ir gal keletą, kuriuos turbūt reikėtų pakeisti. Taigi, pradant nuo teikiamų dalykų. Aš manau, kad ketvirtoji dalis yra tiesiog puiki. Ten kalbama apie tai, kad valstybės narės privalo ratifikuoti Stambulo konvenciją. Tai puiki konvencija, e, labai aiškiai e, suformuluota, kokiu tikslu reikia siekti. Aš manau, kad valstybės narės privalėtų ją ratifikuoti. Taip pat e, svarbu, kad jūs akcentuojate kad reikia e, vienus e, metus ES paskirti kovai, pavadinti metais, kovos su smurtu prieš moteris metais. E. Mes taip pat turime neužmiršti, kad būtent valstybės narės turi siekti išsikeltų tikslų šitoje srityje. Dabar kokie dalykai man keltų problemų. Mes esame apibrėžę, ką turime galvoje, sakydami smurtas prieš moteris. E, esame tokie apibrėžti pateikę ir todėl vargu ar reikėtų atskirai kalbėti apie moterų lyties organų žalojimą kaip vieną iš tų tipų. Uh, Tiesą sakant, negalime sakyti, kad komisija nieko nedaro, kovodama prieš e, smurtą prieš moteris. E, ji tikrai daro nemažai, bet ji e, išskiria kai kurias sudėtinės e, tos problemas dalis ir susitelkia ties jomis. Kita mintis. E, aš nežinau, ar mes išėtume už šio pranešimo apriepties. Bet, e, ko gero, e, turėtume e, pasakyti, kad tos visuomeninės organizacijos, kurios kovoja su šia problema, turėtų daugiau išteklių. Dabar krizės akivaizdoje matome, kad tos organizacijos trūksta, išteklių, e, smurtas auga ir galbūt tai yra todėl, kad e, būtent tos organizacijos nebeturi tiek lėšų, mm. o jų sukaupta patirtis, know-how yra labai svarbi. Jūs paminėjote moterų lobiščių organizaciją, ji daro labai gerą darbą, bet yra ir kitų. Na ir dar vienas dalykas, dėl kurio galėtume padiskutuoti. Galbūt mes galėtume pagalvoti apie mintį turėti specialų pranešėją. Apie tai esame mm, kalbėję ir anksčiau. Tad e, tokias būtų mano mintys. E, dar kartą akcentuoju, kad labai svarbu pabrėžti, kad tai yra labai svarbu, kad e, mm, šitą nuveiktume dar mūsų kadencijoje. Dabar Mm, aš e, norėčiau galbūt suteikti žodį komisijos atstoviai, kad ji galėtų sureaguoti į ponios Janikovakis, e, taip pat kitų kolegų klausimą dėl e, Stambulo konvencijos ratifikavimo. Ar norėtumėte pasakyti? Ačiū. <clears throat> Pirmininkė, už man suteiktą galimybę pakomentuoti šį pranešimo projektą. Mes e, jį labai sveikiname ir norime, norime padėkoti poniai Parvanovai už jos darbą, už tai, kad e, taip ryštingai suformuluotas m, siekis kovoti su smurtu prieš moteris ir tai testinis. E, pranešimo autorės įsipareigojimas, tai ir jūsų komiteto testinis darbas e, kovojant su smurtu prieš moteris ir bandant pašalinti šio reiškinio pamatinės priežastis. Mes Europos komisijoje pritarėme šiam siekiui pasirižimui kovoti su šio reiškiniu ES mastu ir pasaulyje. Vakar buvo diena skirta, tarptautinė diena skirta kovai su smurtu prieš moteris ir buvo paskelbtas komunikatas dėl e, veiksmų plano dėl moterų lyties organų žalojimo. Pirmą kartą komisija taip aiškiai ir konkrečiai pasisakė šiuo klausimu, pristatė veiksmus, e, kurie bus paremti partnerystėmis, draugės organizacijomis, kurios dirba vietoje, e, dirbdamos su aukomis ir vietos bendruomenėmis. Ir mūsų e, veiksmų plane taip pat kalbama apie prevencinius veiksmus ir nusikaltusių asmenų persekiojimą. Norėčiau pakomentuoti vieną iš pranešėjos minėtų aspektų, tai yra šį planą, šio plano paskelbimą, kurį minėjo pranešėja, taigi mes jį pristatėme vakar ir dabar esame pasirengę jį gyvendinti. Pritarėme ir kitoms pranešimo projekte išdėstytoms mintims, kurias komentavo ir kiti pasisakę diskusijoje. Visų pirma, pritarėme būtinybei rinkti patikimus ir aktualius duomenys apie smurtą ES prieš moteris. Tuo tarpu tų duomenų neturime, nes mums reikia galimybės įvertinti mas, smurto prieš moteris mastą ir tikimės parengti pirmąją europinę apžvalgą e, smurto prieš moteris klausimų, ji, ją parengs pagrindinių teisų agentūra. Taip pat norėtume paminėti lyčių lygybės institutą dirbantį Vilniuje, jo vaidmuo uh, renkant duomenys yra tikrai labai svarbus, taip pat užtikrinant kokybiškesnę e, informaciją atspindinčią smurto prieš moteris mastą. Ir mes raginame lyčių lygybės institutą suintensyvinti savo darbą renkant duomenys. Džiaugiamės tuo, kad šiame pranešime yra tie patys raginimai institutui suvaidinti aktyvesnį vaidmenį. Pritarėme ir e, tam, kad informavimo kampanijos apie smurtą prieš moteris vaidina svarbu vaidmenį. Ir užbaigdama savo pasisakymą, e, norėčiau paminėti sprendimą skirti finansavimą 14 informavimo kampanijų, kurios bus e, rengiamas valstybėse narėse. Jų tema bus e, kova su smurtu prieš moteris, jos bus surinktos per kitus du metus. Numatytas e, finansavimas yra 3,5 milijono eurų, kurie bus išdalinti 14 nacionalinių kampanijų per kitus du metus. Tai naujas, nauja priemonė, kurias finansuoja komisija šalia DAFNE programos. DAFNE programa yra sėkmingai veikianti programa skirta visuomeninėms organizacijoms kovojančioms su visų rūšių smurtu komentuodama teisės aktų pasiūlymus, norėčiau pasakyti, kad komisija, kaip žinote, pas, patikė pasiūlymą ir patvirtino rinkinį skirtą aukoms. E, ten, e, tas rinkinys apima ir moteris e, tapusias smurto aukomis, jį priminėjant parlamentas išreiškė platų pritarimą, mes esame jam už tai dėkingi ir dabar dirbame su valstybėmis narėmis, siekdami užtikrinti aukų direktyvos e, teisingą įgyvendinimą. Kalbėdama apie naujus teisės aktus, e, kuriuose kalbame apie kovą su smurtu prieš moteris, E, tuos teisės aktus turėtų išanalizuoti mūsų teisės ekspertai, išnagrinėti teisinio pagrindo klausimą ir nuspręsti, ar, ar tai turėtų būti reglamentas ir kokiu pavydalu jis turi būti pristatytas. Perskaičiusi pranešėjos pasiūlymą dėl to, ka, kas turėtų būti tame reglamente, ji mini e, informacijos mainus, pažangiosios praktikos pavyzdžių sklaidą, mokymus, duomenų rinkimą, informavimo kampanijas. Visiems šiems e, siūlymams mes pritarėme ir jau dirbame kai kuriais klausimais ir kai ką jau esame nuveikę praktiškai. Tuo savo pasisakymą baigsiu, bet manau, kad tai tikrai konstruktyvus pranešimas jo. Jo visus teisinius niuansus dar reikės išnagrinėti, bet noriu padėkoti dar kartą pranešėjai už jos darbą ir pranešimą. Ačiū. Thank you so much. Is it possible that you could... Labai dėkui. Gal galėtumėte atsakyti poniai klevėti dėl uh, to, uh, kokia dabar yra situacija dėl uh, Stambulo konvencijos ratifikavimo kaip komisija vertina padėtį. Stambulo konvencija yra tokia konvencija, kuri didelė dalim apriepia valstybių narių nacionalinės kompetencijas, todėl labai svarbu, kad valstybės narės ratifikuotų šią konvenciją ir mano komisijos narė, vicepirmininkė Reding, nepraleidžia progos pri, priminti valstybėms narėms, kaip svarbu ją ratifikuoti. Šiuo metu tik tai Italija ir Portugalija ją yra ratifikavusios. Ir mes ir toliau spaudžiame valstybės narės, kad jos ratifikuotų tą labai svarbę ir visą apimančią konvenciją. Dabar viduje mes analizuojame, e, kokį teisinį poveikį uh, turėtų ES prisijungimas prie šios konvencijos. E, Lisabonos sutartis tokią galimybę atvėrė, tačiau daug patirties dar nesame sukaupę, tik tai neseniai ES įgyjo e, galėjimą tapti tarptautinių konvencijų e, nare ir todėl reikia išanalizuoti, ką tai reikštų. Ah, ir žinoma, mes tokios analizės rezultatus e, ateinančiais mėnesiais jums pateiksime ir jais pasidalinsime. Dėkoju, nenoriu nemandagiai e, elgtis e, bet noriu paklausti, kiek ilgai dar analizuosite tuos dalykus, jau kurį laiką tą darote. Aš suprantu, kad yra problemos, teisinės problemos be jokios abejonės, bet ar jūs e, turite kokių prognozių, kada galėtumėt padaryti išvadą? Na, mano prognozija būtų tokia, kad e, per ateinančius kelias mėnesius galėtume pateikti kažkokių rezultatų. Bet svarbu suvokti, kad Istanbulo, Istanbulo konvencija apima nacionalinės kompetencijas. Nėra nei vienos taisyklės toje konvencijoje, kur būtų numatyta ES kompetencija. Todėl labai svarbu, kad valstybės narės tą konvenciją ratifikuotų. Na, o dabar mes bandome išsiaiškinti, kokia būtų pridėtinė vertė, jeigu ES prie tos konvencijos prisijungtų ir, kiek aš suprantu, per ateinčius kelis mėnesius, galbūt kitų metų pradžioj mes galėsime pateikti kažkokiu rezultatu. Pone Klevetė, labai trumpai. Norėjau pasakyti, kad gal tai taip pat yra ir teisinis klausimas problema, bet e, Stambulo konvencijos tekste yra aiškiai parašyta, Taigi mes jau kalbame apie dokumentą, kuris, sakysime, jau praktikoje egzistuoja, parašyta, kad šis tekstas yra atviras tam, kad jį galėtų ratifikuoti ir Europos Sąjunga. Aš manau, kad e, Europos taryboje teisininkai šį tekstą jau yra išanalizavę. Taip pat noriu pasakyti, kad e, jeigu ES e, bent jau pareikštų teigiamą nuomonę, komisija, jeigu tokią nuomonę sformuluotų, tai tai būtų geras signalas ir valstybėms narėms taip pat ratifikuoti. Jeigu komisija pasakytų taip, mes e, analizuojame šią problemą ir gerai būtų galbūt, kad ES ratifikuotų konvenciją, nes kol kas labai nedaug valstybių narių ratifikavo. Ir galbūt reikėtų truputėlį pastumėti procesą dėl tokios e, nuomonės išreikšti tą požiūrio tašką ir tokia žinia iš komisijos pusės būtų labai pravarti. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį galutiniams pastaboms pranešėjai, poniai Parvanovai. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai dėkoju visiems, kurie išreiškė savo nuomonę, pateikė pasiūlymų ir e, esu tikra, kad sulauksime labai vertingų e, pakeitimų, nors laikas jiems pateikti e, trumpas. E, ilgokai dirbame ties šiuo pranešimu ir aš esu tikra, kad pakeitimai jau yra parengti. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakė ponia Matera. Terezos Jimenės nuomonė dėl 83 straipsnio pirmos dalies, kad smurtas prieš moteris turėtų būti įtraukta į pereinamąją nuostatą. E, norėčiau priminti jums, kad dėl tokios nuostatos sprendimas turi būti priimtas vienbalsiai visų valstybių narių, kad reikia įtraukti kitą nusikaltimo rūšį. E, kalbame apie įvairius nusikaltimus, kai kurie iš jų yra labai rimti, kai kurie turi didelį ekonominį poveikį, kiti nėra paremti statistiniais, statistiniais duomenimis. Bet e, turime e, įtikinančių įrodymų dėl smurto prieš moteris poveikio ir todėl yra jau tam tikrų įvertinimų dėl e, pridėtinės vertės tokio, tokio žingsnio. E, taigi, e, čia tarp nusikaltimų yra terorizmas, organizuotas nusikals, nusikalstamumas, e, turime e, neteisėtą prekybą žmonėmis, e, turime e, narkotikų prekybą, ginklų kontrabandą ir taip toliau. Aišku, visi tie nusikaltimai nusipelno dėmesio, pinigų plovimas, e, korupcija, kibernetiniai nusikaltimai. Nesu tikra, kad pakankamai Europos teisė juos apriepia, bet atsižvelgiant į tai, kad pinigų plovimas ir korupcija yra problema, kuri nusipelno Europos institucijų dėmesio, bet nėra ES teisėje atitinkamai atspindėta, tai reikštų, kad e, nėra jokių priežasčių, kodėl neįtraukus smurto prieš moteris kuris, ko gero, yra plačiau paplitęs negu kad pinigų plovimas, bet turi nemenka poveikį visuomeniai. Tad aš pasakyčiau, kad verta siūlyti įtraukti šį nusikaltimą. Dabar dėl prostitucijos paminėjimo, tai žinoma, mes turime apibriežti, turime e, nuorodą į apibriežti e, direktyvoje e, dėl e, aukų teisių. Turime nuorodas į tarptautinės apibrieštis, kurias naudoja Junktinės tautos ir Europos taryba. Visų pirma, mūsų parlamentas turi sutarti tarpusavyje, ar prostitucija turėtų būti laikoma nusikaltimu, e, e, būti laikoma kaip diskriminacijos pasireiškimas ar smurto prieš moteris pasireiškimas. E, ir po to, žinoma, aš galėsiu būsiu pasiruošusi svarstyti tokių pakeitimų galimybę. Dėl e, moterų lyties e, organų žalojimo, tai aš manyčiau, kad e, nuoroda į šį nusikaltimą galėtų būti mm, žingsnis teikiama, tinkama E, kryptimi. Dėl nevyriausybinio organizacijų visiškai pritariu, džiaugiuosi, kad e, komisijos atstovė paminėjo e, nevyriausybinių organizacijų labai svarbu vaidmenį kovojant su smurtu prieš moteris. Aš manau, kad akcentą reikėtų dėti ant uh, nuoseklumo ir suderintų veiksmų požiūrio. E, mes šiame komitete jau seniai kovome už tai, kad DAFNE programa ir toliau būtų finansiškai remiama. Aš e, norėčiau, kad mes e, labai aiškiai akcentuoti, kad tai neturėtų priklausyti nuo kartkartinių veiksmų, bet uh, nuosekliai e, ir kad teisės aktuose būtų labai aiškiai pasakyta, kad mes paremsime kovą su smurtu prieš moterimis. Dabar dėl Stambulo konvencijos. Iš tikrųjų tiesa, kad kol kas tik tai Italija ir Portugalija ją parėmė, bet aš e, ne visai sutikčiau, kad tai vien tik tai nacionalinis dalykas ir subsidiarumo dalykas. E, nes ES jau yra prisijungusi prie kai kurių Europos tarybos konvencijų. Jeigu daugiau kaip e, aštuonias valstybės narės išreiškia tokią nuomonę, tai, tai turėtų būti laikoma pakankama paskaita svarstyti tokią galimybę. Na ir iš konsultacijų su nacionaliniais parlamentais e, esame sulaukę jau teigiamų atsakymų iš tokių šalių kaip Austrija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Ispanija ir Švedija, greta Italijos ir Portugalijos, kurias jau ratifikavo. Na ir žinoma, teigiami žingsniai padarytų labai svarbu poveikį e, siekiant, kad ta konvencija taptų teisėkuros priemonę ES kaip ir ES valstybėse. Dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie pranešimo. Noriu priminti, kad e, terminas pateikti pakeitimus yra labai trumpas. Iki rytojaus 5 valandos vakaro tai galima padaryti. Aš labai atsiprašau už tokį trumpą terminą. Bet e, jeigu norėtume, kad šis pranešimas išliktų mūsų darbų e, grafikė ir galėtume balsuoti plenarinėje, plenarinėje sesijoje kovo mėnesį, turime dirbti sparčiai, e, nors tie terminai ir labai trumpi, glausti, bet žinau, kiek visi pasišventę šią problemą išspręsti. Ir todėl vargu reikėtų mums rizikuoti, e, kad nukelsime tai į balandžio mėnesį ar į kitą kadenciją. Pirmininkas, dėkoju poniai Parvanovai e, už tai, kad jau mano prievolę paskelbti visus terminus, e, bet aš vis tiek pakartosiu, tas terminas e, patekti pakeitimus baigėsi rytoj 5 val. po, po piet. 16 e, gruodžio per kitą komiteto posėdį svarstysime juos, balsuosime dėl jų sausio mėnesį, o į plenarinį posėdį prieimimui teiksime šį dokumentą tikriausiai kovo mėnesį. Tad tiek e, dėl šio pranešimo. Tiesa, priminsiu, kad mes galime rasti studijos tekstą prie įėjimo galite vieną iš kopijų pasimti. Išeidami, pereikime prie 13 darbo tvarkės punkto dokumentų neturinčios migrantės ES. Ir pasakysiu tik tai, kad laikas mus spaudžia, tad raginčiau pernelyg nesiplėsti, nes yra dar keletas darbo tvarkės punktų kurias reikėtų aptarti, bet dabar e, Norėčiau steigti žodį poniai Nikolai, jos dėja šiandien nėra, bet nėra ir kolegės, kuri turėjo e, ją pavaduoti, bet ačiū Dievui yra ponia Parvanova, kuri galės pristatyti šitą klausimą. Prašau visų norinčių kalbėtis, daryti tai išėjus iš šios salės. Prašau, ponia Parvanova. Pavaduoju ponę Nikolai, kuri yra išvykusi komandiruotę ir ponę e, Siriover, kuri išėjo į balsavimą kitame komitete. Norėčiau perskaityti ponios Nikolai perduotą e, kreipimas į komiteto narius. Kolegos, apgailestauju dėl to, kad negalėjau pati perskaityti šios informacijos. Esu tuo tarpu komandiruotėje Etijopijoje ir noriu padėkoti visiems už tai, kad skiriate laiko e, visų pakeitimų, aktualių pakeitimų pristatymui. E, aš juos, daugumą iš jų palaikau, parengsiu kompromisinius pakeitimus, kuriuos mano tarnyb... biuras jums netrukus išsintinės ir balsuosime, tikiuosi, gruodžio 16 dėl jų. Pirmininkas, ačiū. E, pone Maties, visų pirma. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbu kaip e, šešėlinė pranešėja EPP vardu šio klausimu. Aišku, e, šio pranešimo tema yra labai jautri. Tai yra moteris, kurios uh, negali gauti socialinės pagalbos, nes neturi atitinkamų dokumentų, negali gauti taip pat e, sveikatos priežiūros ir labai dažnai e, tos moteris yra atgrasomos skūstis šitais klausimais, kuomet, pavyzdžiui, būna e, smurto aukos. Tad pritariu kolegos Nikolai pranešimui, ypač toms nuostatoms, pranešimo, kur kalbama apie moteris e, kaip e, namų šeimininkės, moteris kaip e, smurto aukas, kuomet jos būna pažydžiamesnės. Aš dalyvavau patikiant 69 pakeitimus, kai kurie iš jų yra mano pateikti pakeitimai, pavyzdžiui, 37 arba 18, 24, kurie yra bendresnio e, pobūdžio pakeitimai, kadangi kolegos e, pranešėjos dabar nėra, tai aš paskui vėliau raštu pateiksiu savo komentarus, nes e, ko gero dabar kolega Farmanova man neatsakys į tuos komentarus. Tad manau, kad uh, Dabar negalime dėl to detaliai nagrinėti tų aspektų, pranešėja turėtų būti čia ir, ir, ir, ir, ir tik tamet galėtume aptarti konkrečiau tuos aspektus. Aš paprasčiausiai pasakysiu, kad pritariu šitam pranešimui. Manau, kad pranešėja atliko puikiai savo darbą, tema yra labai aktuali, turime skubiai veikti, spręsdami šitas problemas, ypač turėdami omenyje dabartinį kontekstą, pavyzdžiui, Italijoje, nelegalių e, migrantų srautą ir tarp jų dažnai būna moterų, kurios rizikuoja ir gyvybę dažnai. Europai e, šitie klausimai turi būti tarp prioritėtinių klausimų. Turiu galvoje Lampedūzos e, problemas, Italija susidarė labai skaudžiai su tuo, moterų migrančių problema turi būti iš tikrųjų pabrėžiama, ją reikia atsižvelgti šitame kontekste. Ir e, manau, kad e, iš tikrųjų tie klausimai yra svarbus ir aš kaip e, Europos pietinės valstybės atstovė taip pat labai rimtai tai žiūriu. Ačiū. Aš pats norėčiau kai ką pasakyti. Aš taip pat esu šešėlinis pranešėjas dėl šio pranešimo. Manau, kad pasiūlymai yra geri. E, tema tikrai labai svarbi. Aš patikiu pasiūlymų kai kuriems e, aspektams, ypač kalbant apie dokumentų neturinčių moterų pažydžiama, labai pažydžiama situacija, kai jos atvyksta čia, e, galimybė gauti sveikatos apsaugos paslaugas, taip pat tikimybė, kad jos susidurs su būtiniu smurtu, e, kad bus taps prostitutėmis, kaip, kaip, taip pat joms labai svarbu galėti rūpintis vaikais. E, Aš pateikiau pasiūlymų, aš tikiuosi, kad pranešėjai atsižvelgs į mano pasiūlymus ir įtrauks juos į kompromisinius pakeitimus arba į kitus pakeitimus. Noriu paklausti, ar kas nors komisijos vardu norėtų pasisakyti šiuo klausimu. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Žinau, kad e, trūksta laiko, kalbėsiu trumpai. Ir gaila, kad pranešėja negalėjo ateiti posėdį. Uh, ir negalėjome visko detaliai išnagrinėti. Patikslinimo labui norėčiau kai ką pasakyti. E, kalbant apie sankcijų direktyvą dėl anonimiškų skundų teikimo, e, pranešimų apie sudėtingą migrantų situaciją, noriu Jūs informuoti, kad dabar dabartinės direktyvos 13 straipsnis neužkarta galimybės tai daryti. Migrantai turi galimybę e, teikti anoniminius skundus, o supaprastinimo palengvinimo direktyvos kontekste. Norėčiau jūs informuoti, kad komisija yra pradėjusi renkti išorės studiją dėl taip vadinamų E, dėl taip vadinamo palengvinančių priemonių rinkinio įgyvendinimo. E, Turiuomenį kovą su kontrabanda ir su neteisėtų migrantų kontrabanda. Tokia, tokios studijos rengimas pradėtas ir tikimės e, rezultatų sulaukti po 6-8 mėnesių. 2014 antroje pusėje. Tai tiek būtų tuo tarpu. Eh, Ačiū. Daugiau norinčių pasakyti nematau. E, balsuosime 16 gruodžio. Paskui bandysime priimti, ko gero, vasario mėnesį. E, dabar 13 straipsnį baigiame nagrinėti, pereiname prie 14. Gražinimo valdymas, bendradarbiavimas su trečiosiamis šalimis, veiksmingas sustarimų įgyvenimas ir praktinis gražinimo direktyvos įgyvendinimas. Taigi, gražinimo direktyva. Visų pirma, norėčiau steigti žodį pranešėjai? Ne. Poniai Materai tenka suteikti žodį. E, Taip. Vėl EPP vardu pasisakysiu. Aš e, kalbu Rosa Estaras Feragut vardu, todėl kad jinai negali čia dalyvauti, nes yra Etijopijoje e, misijoje. Todėl e, paskaitysiu jums pagrindinius aspektus, kuriuos jinai man perdavė. Europos ir nacionalinės struktūros dabar yra sulaikiusios daugiau negu 5000 e, nelegalių migrantų. Pusė jų yra išsiunčiami atgal į kilmės valstybės. E, ar į tas valstybės, iš kurių yra atvykę į ES. Išsiuntimo veiksminga politika, gerbianti žmogaus teisės, vaidina be gali svarbu vaidmenį įgyvendinant migracijos politiką. Tokią politiką, kuri būtų nuosekli ir e, teisinga. E, 2010 metų pabaigoje įsigaliojo bendri e, gražinimo standartai. Valstybės narė šias nuostatas patvirtino 2008 metais. Čia kalba e, sukasi apie nuostatas reglamentuojančias e, išsiuntimą ir gražinimą, kita vertus ir apie e, žmonių, žmogaus teisių laikymas ir e, pagrindinės teisės, e, turint omenyje, kad daug migrantų yra moterų. Kaip FAM komitetas kreipiamės į valstybės narės ir kompetentingas institucijas, kad jos atsižvelgtų į e, migrantų pažeidžiamumą ir grėsmę jų gyvybei, kai kurioms migrantų grupėms ypač. Tai yra, e, turiu galvoje, neščias e, moteris ar e, smurto aukas ar e, pana, panašias kitas grupės. Mes kviečiame valstybės narės vertinti visas įmanomas alternatyvas. E, be bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis. Jeigu tarp migrantų yra nepilnamečių arba nesavarankiškų, neįgalių moterų ar smurto aukų, tuomet kompetentingos struktūros turi atitinkamai e, imtis tam tikrų veiksmų. Norėtume, kad komisija ir valstybės narės kartu bendradarbiautų, siekdamas užtikrinti adekvačius veiksmus ir e, žmogaus teisių gerbimą, atsižvelgiant ir į lyties aspektą. Mes kovojame, kad komisija ir valstybės narės pasirašant sutartis dėl gražinimo su trečiosiamis valstybėmis, tose sutartise įtvirtintų e, lyties aspektą. Todėl e, manome, kad einant šituo keliu turi būti įtvirtintas, įtvirtinta e, tokia politika, kuri būtų humaniška ir kurioje būtų atsižvelgiama į lyties, lyčių lygybės aspektą. E, Dėkuoju, ponė Matera. Kviečiu dabar pasisakyti. Ar komisija turėtų ką pridurti? Trumpą pastabą. Prašau, komisijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, komisijos. Uh, akimis žiūrint ir žiūrint iš to pažiūrėjo taško, ką yra nuveikusi gražinimo direktyva, mes galime tik pritarti tiems pasiūlymams, kuriuos teikia šis komitetas ir kurie atsispindi šiame pranešime. Iš tikrųjų, gražinimo direktyva turi didžiulį migrantų patekusių į labai pažeidžiamą situaciją apsaugos potencialą. Mes e, atidžiai žiūrime, kaip direktyva perkeliama valstybių, į valstybių narių teisę. Reikia pripažinti, kad e, dideli pokyčiai nacionalinėje teisėje jau yra įvykę. Mes e, neužilgo parlamentoj tarybai pateiksime ataskaitą apie tai, kaip ji įgyvendinama, bet e, išvada jau labai aiški, kad pasiekta yra labai daug, bet pagal dabartinę gražinimo direktyvą ateityje padėtį mes galime ženkliai patobulinti, pagerinti. Pirmininkas. Dėkui. E, darbų e, grafikas, pakeitimų pateikimo terminas rytoj iki 5 valandos. Komitete balsuosime gruodžio 16 dieną ir ji turėtų būti Libe komitete priimta sausio 27 dieną, o dėl plenarinio posėdžio data dar neaiškiai. Penkioliktas punktas - sąjungos dalyvavimas kelių valstybių narių bendrai vykdomoje aktyvaus ir lengvesnio gyvenimo mokslinių tyrimų ir plėtros programoje. Pirmiausia, norėčiau steigti žodį poniai Paliedėlį. Žodis jums. Dėkoju. Labas rytas. Eina kalba apie sąjungos dalyvavimą šioje programoje. Ji e, vadinasi aktyvaus ir lengvesnio gyvenimo mokslinių tyrimų ir plėtros programa. Bet eina kalba ne vien tik tai apie mokslinius tyrimus, bet ir apie geriausias, pažangiausias praktikos įgyvendinimą. E, šios nuomonės mūsų paprašė ITRE komitetas. E, mes čia kalbame apie mm, Europos komisijos dalyvavimą E, prižiūrint šią programą ir dalyvaujant joje. E, be komisijos e, dar joje dalyvauja 23 valstybės narės, tad iš viso yra 23 plus 1. Ta programa yra finansuojama iš nacionalinių biudžetų, taip pat ir sąjungos biudžeto ir taip pat iš kitų ES programų ir ji sudaro Horizontas 2020 programos e, sudėtinę dalį. E, programa buvo įvertinta ekspertų komiteto, vertinimai buvo labai teigiami, išvados e, labai aiškiai sako, kad pasiremdami 185 cituoju sutarties dėl sąjungos veikimo straipsnių, mes turėtume skirti šiai programai daugiau paramos. E, ji bus e, finansuojama iš bendrojo biudžeto per Horizontas 2020 programą. E, mūsų nuomonėje mes galimybių teikti kokiu nors pakeitimu nelabai turėjome, nors ir gavome penkis pranešimus, o tikriau sakant, aš kaip e, nuomonės referentė pateikiau penkis pakeitimus e, ir e, visų pirma sakome, kad norime, kad kuo daugiau moterų dalyvautų mokslo tyrimuose, politikos formavime, programos rengime Ir taip pat, e, kai kalbame apie to žmonės, kurie e, galėtų naudotis tos programos privalumais, e, tai turime kalbėti ne vien tik tai apie vyresnio amžiaus žmonės, būtinai reikia pabrėžti, kad visi uh, turėtų būti traktuojami lygiai, neatsižvelgiant e, nei į jų seksualinę orientaciją e, ar į kitus dalykus. Pakeitimus e, galite teikti iki rytojos 5 valandos, bet kaip jau ir sakiau, ypatingo manevro laisvės įsikišti čia mes neturime. Pirmininkas dėkoju. Kviečiu pasisakyti. Matau, kad komisija norėtų tarti žodį, prašau. Dėkoju už e, jūsų pastabas. Aš esu iš generalinio Connect e, direktorato, kuris atsako už šią programą. E, mes iš tikrųjų čia užsiimame kova su iššūkiais žmonėms senėjant. Mes norime kuo daugiau pasinaudoti informacinių ir ryšių technologijų teikimomis galimybėmis. Čia e, galbūt gali pasirodyti, kad e, informacijos technologijos yra mm, daugiau patrauklios vyrams, bet iš tikrųjų mes norėtume užtikrinti lyčių lygybę čia taip pat. E, čia konkrečiai kalbame apie valdymo struktūrą ir e, moteris yra atstovaujamas ir generalinėje asamblėjoje, ir vykdomojoje taryboje, ir kitur. Mes e, vertinant programą įvertinimo grupėse taip pat užtikriname, kad būtų lyčių lygybė ir pusiausvyra. Vertintojai taip pat atsižvelgia į tai, ar projektuose yra e, lyčių pusiausvyra e, tuose projektuose, kurie pagal šią programą yra vykdomi. E, visi projektai taip pat laikosi domino apsaugos reglamento ir etinių principų, kurie išplaukia iš šio reglamento, na ir žinoma, atsižvelgia į tokius dalykus kaip etninė ar religinė priklausomybė. Visi tie dalykai, kurie pakeitimuose yra akcentuojami, yra taip pat ir pačioje programoje, bet žinoma, mes pasiruošę diskutuoti apie tai ir vėliau. Uh, uh, Dėkui, ar norėtumėte dar galutinių pastabų pateikti? Ne, dėkoju. E, iš tikrųjų, šios nuomonės e, tikslas e, buvo tiesiog paremti tai, apie ką mes mūsų komitete jau daug laiko kalbame. Ir pati pažangiausia praktika, kuri kyla iš šios programos yra pagrindas tikėtis, kad ir ITRE, ir parlamentas apskritai šiai nuomoniai pritars. Pirmininkas, dėkoju. Terminas pateikti pakeitimus baigėsi rytoj 5 valandą. Komitetas balsuos 16 e, gruodžio per kitą posėdį įtrė 9 sausio, o plenarinėme posėdėje tikriausiai kovo mėnesį balsuosime. Dabar perkime prie 16 straipsnio 16 punkto Europos komisijos 7 ir 8 pažangos ataskaita dėl ES sanglaudos politikos ir 13 metų strateginis pranešimas dėl programų įgyvenimo 2007-2013 metais. Dabar stieksiu žodį poniai e, Blinkevičiūtė. Ačiū už e, galimybę pristatyti mūsų komiteto nuomonę dėl sanglaudos e, politikos įgyvendinimo lyčių lygybės aspektų projektą. Manau, kad pagrindinis e, pranešimas ir mūsų komiteto nuomonė yra priimami laiku nes kitai, kit, kaip tik baigėsi esamas septintų tryliktų metų finansinio programavimo laikotarpis ir mes turime įvertinti kaip sanglaudos politika ir jos finansiniai instrumentai prisidėjo prie regionų konvergencijos pokriziniu laikotarpiu ir kaip konkrečiai E, sanglaudos politika prisidėjo prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo valstybėse narėse. taigi nuomonėje siūlau dar kartą priminti kad lyčių lygybės principas yra aiškiai įtvirtintas e, struktūrinius fondus reglamentuojančiuose teisės aktuose kaip politikos programavimo ir įgyvendinimo universalieji aspektai E, taip pat atkreipiu dėmesį kad nepaisant to kad dauguma įgijusių aukštąjį išsilavinimą sudaro moterys tikimybė kad jos bus ekonomiškai neveiklios yra daugiau nei du kartus didesnė nei vyrų ir dėl to dažniausiai nurodomos yra su e, šeimos priežiūra e, susijusios priežastys taip pat nuomonėje akcentuoju ypač nepalankią kaimo vietovėse gyvenančių moterų padėtį nes jos e, dirba socialinės apsaugos prasme neužtikrintom sąlygom todėl rizika kad jos atsidurs e, skurde yra itin didelė. kalbant apie septyni trylika metų sanglaudos politikos įgyvendinimą siūlau atkreipti dėmesį į tai kad nors valstybėse narėse rengiant programas ir veiksmus kaip matyti iš ataskaitų ir susijusių dokumentų lyčių lygybės principas yra gerai suprantamas tą savo vertinimuose pabrėžia ir komisija visgi programose ir veiksmuose yra pasigendama praktinio lyčių lygybės įgyvendinimo priemonių įtraukimo ir tai leidžia vis tik tai teigti kad lyčių lygybės principo įgyvendinimas sanglaudos politikos programose dar ne visuomet yra pakankamas. E, ir todėl nuomonė raginu atkreipti, atkakliai dirbti siekiant užtikrinti vienodą e, vyrų ir moterų darbo užmokestį ir taip skatinti vienodą abiejų lyčių ekonominį nepriklausomumą. Taip pat raginu valstybės narės atkreipdėmėsi į galimą neigiamą finansinio konsolidavimo poveikį moterim ateityje ir ieškoti būdų šitam poveikiu sumažinti pasitelkiant būtent sanglaudos politikos priemones. E, na valstybes nares ir vietos valdžios institucijas raginu rengti novatoriškas priemones kovai su skurdo feminizacija pirmiausia su pažeidžiamiausiųjų grupėse esančių moterų skurdo grėsme. be to labai e, manau kad labai svarbu mūsų komiteto nuomonėje yra taip pat paraginti valstybes aktyviau naudoti prieinamas europos sąjungos lėšas finansuoti šeimoms palankias kokybiškas ir svarbiausia įperkamas priežiūros paslaugas ir nesvarbu ar kalbėtume apie vaikų priežiūrą ar apie vyresnio amžiaus žmonių arba sergančių šeimos narių priežiūrą nes tik tokiu būdu mes suteiksime moterims galimybę išties efektyviai derinti karjerą ir asmeninį šeiminį gyvenimą taigi išlaikysime mūsų iš tikrųjų puikiai išsilavinusias moteris darbo rinkoje. ir galiausiai prašau komisiją aktyviau bendradarbiauti su lyčių lygybės institutu e, tobulinant valstybių narių ataskaitų teikimą nes šiuo metu vis dar yra sunku įvertinti kiek gi sanglaudos politika konkrečiai prisideda prie lyčių lygybės aspekto įgyvendinimo valstybėse narėse ir mano manymu tai šitoje srityje mes dar galime nemažai padirbėti ir e, noriu pasakyti kad dėl ribotos nuomonių projektų apimties negalėjau įtraukti ir kai kurių kitų e, lyčių lygybės įgyvendinimo aspektų sanglaudos politikoje bet manau kad galėsim pateikti e, papildomus pakeitimus kviečiu tai daryti ir kolegas ir šešėlinius pranešėjus kad dirbdami kartu mes galėtumėm parengti tinkamą mūsų komiteto nuomonę regionų komitetui. ačiū labai. Tack så mycket. Och Dėkoju. Dabar steiksiu žodį kitiems kolegoms. Pirmiausia, ponė Kratsa. Dėkui. Visų pirma, norėčiau pasveikinti pranešėją. Manau, kad ji, ji labai išsamei apžvelgė e, lygybės e, problemas, tai iš tikrųjų labai svarbu, bet norėčiau pabrėžti, kad lygybės principas ir parama veiksmams, kurie palengvintų moterų gyvenimą, kad ta parama labai dažnai tiesiog kyla iš pačių moterų. E, Pereiname prie naujo e, programavimo laikotarpio, finansavimo bus mažiau, e, bus iškeliama vis daugiau ir daugiau naujų visokiausių sąlygų ir todėl atėjo laikas mums susitelti ties tikrais poreikiais, ties įgyvendinimo spragomis. Uh, Aišku, ne visose valstybėse narėse e, visos tos priemonės veiks vienodai. Mes esame anksčiau sakę, kad mums e, reikia, mm, kad jaučiame tam tikrą trūkumą tokių priemonių kaip statistiniai duomenys, studijos, kad geriau suprastume, kaip tie veiksmai įtakoja maturų gyvenimą. Ir tada žiūrėti, ar e, tai padeda joms e, darbinį gyvenimą derinti su e, šeimos e, gyvenimu, ar prisideda prie jų e, potencialo atsiskleidimo, e, prie galimybės e, veikti versle ir taip toliau. E, iš tiesų, krizės pasiekmes vis dar daro labai didelį įtaką mūsų gyvenimui, ypatingai pietų valstybėse, konkrečiai mano šalyje, e, Graikijoje, tačiau e, ir moksle, ir versle, ir, ir kultūroje, ir pramonėje mes turime galimybių pasinaudoti būtent moterų pajėgomis, e, siekdami e, konkurencinio pranašumo. E, mes, kai kalbame apie septintą ir aštuntąją ataskaitą, turime labai atidžiai panalizuoti, kokių spragų dar lieka ir ką mes galėtume pasiūlyti kitam programavimo laikotarpiui. Pirmininkas, dėkoju. Ar iš komisijos kas norėtų pasisakyti? Prašau. Sveiki, ačiū už galimybę pakalbėti šią temą. Turiu pasakyti, kad mes e, dėl daugelio šio pranešimo nuostatų mes e, sutinkame, dėl investicijų, dėl tam tikro e, koregavimo koficijento, dėl regionių ir vietos valdžios aktyvesnių veiksmų, kovojant su krizės pasiekmėmis, tai konkrečiai su skurdu. E, taip pat pritartume, kad reikia atidžiau stebėti e, lyčių e, lygybės dalykus ir mūsų pasiūlyme dėl reformos sanglaudos politikos mes bandome siūlyti naują sąrangą, kad programos, kurios yra e, rengiamas, turėtų iš anksto jau numatyti tam tikrus rodiklius, e, kurie būtų aiškiai pamatuojami. E, ir taip pat, kad reikia atsižvelgti į ankstesnio programavimo laiko tarpio patirtį. Dabar rengiame šeštąją sanglaudos ataskaitą, susitelksime NAT 2 lygmenyje ties lyčių lygybės klausimais. E, kalbame taip pat apie partnerystės susitarimų dėrybas, e, kurie e, tos dėrybas turi prasidėti visų pirma nuo esamos padėties analizės turėtų labai išryškinti tas vietas, kur lyčių lygybė kelia problemų ir tada tai turėtų atsispindėti programuose, kurios prasidės jau kitais metais, remiantis ana, e, atliktą analizę ir remiantis darybomis, kurios vyksta su valstybėmis narėmis. Dėkoju. Jums, e, ponė Blinkiočiūtė, ar norėtumėte pabaigai ką nors pasakyti? Tik nelabai ilgai, prašom. Ačiū pirmininkė. Uh, Aš tikrai labai e, trumpai, labai dėkoju šešėliniai pranešėjai poniai Kratsai. E, ir iš tikrųjų sutinku, e, kad mes turime daugiau susitelkti ties įgyvendinimo spragom kaip jūs sakėte tikrai tam labai pritariu nes tik tai matydami kur yra tos įgyvendinimo spragos mes galime eidami į naują programavimo periodą išvengti tų spragų tame tarpe ir lyčių lygybės srityje todėl manau kad kartu dirbant mes galėsime gal turėti ir tam tikrus kompromisinius pakeitimus e, dėl jūsų e, pasiūlytų dalykų. na ir dėkoju komisijos atstovui E, tikrai e, labai pritariu e, tai nuomonei kad programos iš anksto turi numatyti tam tikrus rodiklius ir kad šitie rodikliai tai būtų tam tikras matas kur iš anksto galėtumėm įvertinti ar programa gavusi tam tikrą sutelktą finansavimą pasiekė reikiamą rodiklį tame tarpe ir lyčių lygybės srityje. taigi labai dėkoju ir kviečiu kartu dirbti kad išeitų e, tikrai profesionali nuomonė iš mūsų komiteto. ačiū labai. Eh, ačiū. Ir e, aš būsiu kaip papūga, nes vėl kartoju tą patį, primindamas e, terminus. E, Pakeitimus reikia teikti iki rytojus lapkričio 27.17 valandos. Balsuosime gruodžio 16-ąją, regi komitetas balsuos sausio 29-ąją ir plenarnėme posėdėje. E, pranešimas bus svarstomas antroje vasario mėnesio sesijoje. Tuo posėdis baigiamas. Kita Kitas posėdis vyks kitą savaitę, tai bus bendros mūsų komiteto ir žuvininkystės komiteto diskusijos. Jos vyks 27 lapkričio rytoj nuo 10 iki 11 e, valandos. O kitas mūsų komiteto posėdis vyks gruodžio 5 e, nuo 15 iki 17 ir po to susitiksime gruodžio 16 nuo 15 iki 18 valandos ir dabar pe, paskutinis darbo tarkės punktas baigėme keturiomis minutėmis anksčiau. Ačiū visiems skanių pietų.